pranešimą noriu padaryti. Taryba informavo apie pirmąjį svarstymą reglamento dėl Europos geležinkelių agentūros ir geležinkelio sistemų saveikumo bei geležinkelių sistemų saugos. Ir dabar parlamentas turės tris mėnesius savo pozicijai patvirtinti. Laikas pradedamas skaičiuoti norintojaus, tai yra